Visada dirbame šioje salėje. Jis yra mūsų šešėlis. Ir labai džiaugiuosi, kad matau salėje vis dar nors keletą narių komiteto. O dabar pereikime prie mūsų popietinės komiteto darbo tvarkės. Ir pirmas darbo tvarkės klausimas arba tai bus triliktasis darbo tvarkės punktas pagal bendrąją darbo tvarkę yra žaliojo ekonomikos augimo galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms. Šiandien turime puikią galimybę svarstyti MBI galimybės sąsajoje su energetikos ir atsinaujinančio energijos šaltinių klausimais. Kitaip sakant, žalesis ekonomikos augimas. Ir e, pranešimą šią temą rengia Filipas Debakar. Šis mūsų pranešimas tai yra reakcija į komisijos paskelbtą komunikatą. Ir jūs labai gerai žinote, kad komunikatas apie ekologinių veiksmų planus yra skirtas tam, kad verslas geriau išnaudotų plėtros galimybės, pasinaudodamos mažuoju verslo aktu ir pasinaudodamas ekologinės gamybos, ekologinių funkcijų teikiamais privalumais. Ta, visa tai reikalinga tam, kad būtų atgaivinta pramonę ir pramonės atgaivinimas yra tas, ta mantra, kurią dabar kartojame dažnai. Toliau tai svarbu užtikrinant tvarę ekonomikos plėtrą. Ir visą tai tikrai labai svarbus klausimai, kuriuos galime panalizuoti pranešime. Jūs taip pat turėtumėt pagalvoti, apie tai, kaip pereiti prie žaliosios ekonomikos ir kuo tokios inovacinės priemonės gali būti naudingos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jūs galite paprašyti, dabar norėtume paprašyti, kad kolega Filipas Debaker pristatytų savo nuomonę. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad suteikėte man galimybę šiek tiek um, panalizuoti visas tas idėjas, kurias um, ketinu išguldyti popieriuje, bet labai įdomu bus išgirsti ir kolegų nuomonę. Nes aišku, žaliojo ekonomikos augimo idėja reiškia, kad reikia išnaudoti įvairias turimas galimybės, kurios e, atsiras perinant prie tvaresnės ūkio plėtros. Nes įmonė susiduria su įvairiais iššūkiais. Dabar gyventojų skaičius auga, reikia tenkinti jų poreikius, tam reikia ieškoti naujų verslo modelių, naujų veiklos modelių. Ir jeigu mes žengsime šiuo keliu, jeigu gyventojų skaičius didės taip, kaip jis auga dabar, tai mums reikės 40 procentų daugiau gėlo vandens per artimiausius dešimtmetus. Lygiai taip pat reikės daugiau gamtinių išteklių, nieko naujo. Todėl tausus ir tvarus išteklių vartojimas taps mūsų leitmotyvų kasdienėme gyvenime. Ir mes turime dabar jau galvoti, kaip įmonės galės pasinaudoti tuo pereimu prie ekologiškesnės ekonomikos. Aš esu mokslininkas, liberalas pagal politinius įsitekinimus ir esu optimistas kaip žmogus. Todėl ganu, gana optimistiškai žvelgiu į ateitį. Dabartiniu metu maždaug visa prekių paslaugų rinka sudaro apie 100 tūkstančių milijardų eurų, o iki 2020 metų tikimasi, kad ji išauks 2-3 kartus. Todėl žaliosios ekonomikos sektorius per pastaruosius metus nuolatos plėtėsi, jo augimas kasmet sudaro maždaug 2 3 procentus, bet mes manome, kad yra galimybių ir spartesniam augimui. Tie, kurie aktyviai veikia žaliosios ekonomikos augimo srityje, bus teikia mums didžiulį potencialą. Tačiau kas toliau? Tai, ką turėsime toliau, e, toliau priklausys nuo bendro mokslininkų, inovatorių, technologų ir e, verslo subjektų darbo. Tik tai bendrai galėsime numatyti, kokia sistema atsiras ateityje. Aišku, nėra kažkokios aiškios apibriešties, ką reiškia žaliosios ekonomikos augimas bet tai e, reiškia daugelį sudėdamųjų dalių, pavyzdžiui, kad ir taršos mažinimas, racionalesnis gamtinių išteklių naudojimas ir reikalinga augimą e, derinti su aplinkos tausojimu. Aš manau, kad tai yra įmanoma ir kad toks, e, tokie veiksmai netgi duotų abiem pusėm naudos. Dar vienas elementas tai yra naudojimų žaliavų nuostoliai. Reikalinga tos nuostolius mažinti ir energetikos srityje konkrečiai. Šiandieną manau, kad lygivertiškumo principas yra pamirštas. Ir nepamirškime, kad niekas niekur nepradingsta. Tai yra aksioma. Tai, kas dinksta vienoje dalyje, atsiranda kitoje pusėje. Bet nebejotinas dalykas, kad mes turime labai tausiai naudoti išteklius. Tai reikalauja naujų technologijų, kurios leis tausiau vartoti energijos šaltinius ir aišku, energijos vartojimas priklauso nuo labai daugelio faktorių, įskaitant ir išorės faktorius. Tam, kad mūsų ekonomika veiktų efektyviau reikalinga mažinti gamybos išlaidas bet tuo pačiu metu būtina užtikrinti, kad įmonės turėtų galimybę plėstis. Ir kai kuriuose šalyse jau bandoma tokią strategiją įdėkti. Aš manau, mes turėtume pasinaudoti jų gerų pavyzdžių. Įmonės įvairiai gali prisidėti prie ekologiškesnės ekonomikos. Tai yra panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir taip toliau. Bet man, aš norėčiau paminėti ką kitą, nes mano pranešimo antroji dalis bus skirta mažoms ir vidutinėms vidutinėms įmonėms. Ir per vakar dienos klausimus mes aiškiai išgirdome, kokias funkcijas svarbės gali atlikti mažos ir vidutinės įmonės. Tačiau problema ta, kad mažos ir vidutinės įmonės susiduria su visa virtinė problemų, kurias aš ketinu minėti savo pranešime. Dar vienas dalykas. Nebijotinai, kad uh, verslumui ugdyti reikalingos tam tikros sąlygos. Ir reikia išnaudoti visas, taip vadinama, žaliasias arba ekologinės galimybės, jeigu mes norime kurti ekologinę ekonomiką. Ir tai yra senai žinomos tiesos - tobulinti švietimo sistemą, mažinti ir vidut, mažoms ir vidutinėms įmonėms tenkančią biurokratinę naštą. Antra, aš manau, kad mes turime išspręsti e, prieigos prie kapitalo problemą nes šiandieną tai yra pats didžiausias mažų ir vidutinių įmonių galvos skausmas. Speci... Atskiras dėmesys turi būti skiriamas rizikos kapitalui. Tam, kad tas kapitalas atsirastų, reikia mums prisidėti prie jo sukūrimo, nes tik per kapitalą galima skatinti verslumą. Dar yra ir kitos sudėdamosios dalys, tokios kaip viešieji pirkimai ir e, kiti vidaus rinkos e, sklandų funkcionavimą užtikrinantis elementai. Bet reikia pagalvoti pirmiausiai ne kaip rinka pati turi veikti, o kaip su rinkos mechanizmų pagalba mes galime palengvinti e, MVI veikimo sąlygas. Todėl man labai įdomu išgirsti, ką mano mano kolegos, nes mes savo pranešimu turime labai aiškę žinę pasiūsti komisijai, ką ji turi daryti, kad MVI sektorius plėstųsi ir auktų. Ačiū. Dabar pasakysiu šešėliniai pranešėjai apie frakcijos vardu Paul Rubich. Uh, Herr Präsident. Ačiū pirmininkė Buzik. Norėčiau padėkoti šešė, pranešėjui De Bakar ir pasakyti, jog Labai svarbu sutelkti ypatingą dėmesį augimui, o žalesis ekonomikos augimas taip pat turėtų mums leisti užimti vadovaujančias pozicijas, kuriant moderniausias technologijas, kadangi šis augimas gali sukurti papildomų naujų darbo vietų ir jauniems žmonėms, ne tik tai Europoje, bet ir už Europos ribų. Taip pat atsiveria daug veiklos galimybių Afrikos žemynė, galvojant apie vystimosi pagalbą, taip pat sanitarijos, gerimo vandens, nutekamųjų vandenų srityje, aplink, aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos srityje yra pakankamai didžiulis, neišsemtas potencialas, turint omenyje apie žaliavų stygių apskritai. Taigi mes turime imtis atsakomybės už globalios, globalios ekonomikos raidą ir pagalvoti, kaip sukurti palankias, patrauklias investavimo sąlygas Europoje. Ankstesnis komisijos pirmininkas Tadžiani iki 20 metų buvo suformulavęs tikslą būtent šiai verslo sričiai, šioje verslo sričiai pasiekti bent jau 20 procentų, tačiau dabar vis dėlto teršalų yra išmetama pakankamai daug į atmosferą 15,5 procentai yra sumažinti 1,8 procentų, tačiau kai kurios valstybės iki šiol nevykdė e, palankios e, aplinkos apsaugos politikos, pavyzdžiui, Graikija pasikeitė 11 procentų, Prancūzija 12 procentų rodiklį, todėl mes turėtume Europoje pasistengti patys gaminti energiją E, Europoje kasmet nusiperkame energijos, e, elektros energijos išteklių už 500 milijardų eurų. Tai turime pagalvoti, kaip turėtume pasiekti, kad patys apsirū, apsirūpintume energijos ištekliais 200 milijardų eurų išleidžiame žaliavoms ir iš esmės sudėjus tuos du skaičius gautume 700 milijardų kuriuos būtų galima sutaupyti. Tai yra vaisius, kuris kabo labai žemai, mes turime jį tik tai nusiskinti. Taigi mes turime kurti ne tik tai apsauginės zonas, natūra 2000 e, ir buveinių direktyva sukurtas zonas, o dabar reikėtų užtikrinti tiesiog pusiausvyrą kuri leistų kurti pramonės apsauginės zonas, gamtos apsauginės zonas ir visa tai reiškia, kad reikia strategiškai planuoti ir galvoti apie naujų darbo vietų kūrimą. Todėl e, puikiai suprantu, kad e, pirmininkaujantis valstybės, e, pirmininkaujantis kolega žvelgia į mikrofoną ir pasirengęs jį išjungti, tačiau kadangi matau, jog Tadžiani dar neatvyko, aš ėmiau ir pakalbėjau daugiau. Dik. Sandy. Ačiū ponas Kofot, socialistų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ir pranešėjui. Be jokios abejonės, tai yra puikiai galimybė, galimybė aptarti rengiamą pranešimą kaip būtų galima kurti tvarę, mažai anglės naudojančią, efektyvę pramonę, ekonomiką, geresnę sąlygą sukurti MVI ir prisidėti prie Europos pramonės atkūrimo, kaip teisingai pasakė pirmininkas, aš manau, daug ką galėtumėme nuveikti ir perimas prie žalios ekonomikos gali atverti puikių galimybių verslui. Aš pritariu daugeliui pranešėjo minčių ir norėčiau pridurti kelis dalykus. Jeigu pažvelgtumėme į komisijos ataskaitą, turime kalbėti ne tik apie būdus, bet kalbėti apie MBI, apie startuolius ir turime skleisti verslininkystės dvasę Europoje. Čia yra nemažai variantų Tarkim, vienas žmogus gali įsteigti mažą įmonę, po to gali plėstis, aukti. Tai yra labai svarbu ir kaimo vietovėms Europoje. Taip pat e, reikalingas veiksmingesnis, nuoseklesnis e, įvairių ūkio šakų įmonių bendradarbiavimas. Jos galėtų viena kita, kita pasinaudoti, kalbant apie žaliavas ir, ir panašiai. Ir komisija galbūt galėtų čia daugiau pasidomėti. Ir Danijoje mes turime tokių puikių pavyzdžių, kaip tą galima padaryti. Toliau žinių spraga, tą klausimą irgi reikia spręsti. Daug didė, ne, nedidelių įmonių joms reikalingos žinios apie išteklius, apie atliekas, kaip jas iš naujo panaudoti. Aš manau, kad čia irgi svarbu kažką konkretaus nuveikti, galbūt e, žiūrėti, kaip e, išteklius būtų galima gauti vietoje. Ir dar viena, vienas dalykas – horizontas 2020 sverto poveikio finansavimas, naujas investicijų planas, taigi galimybių yra nemažai. Ir dar statybos, tarkim, sektoriuje yra nemažai galimybių vėlgi keičiant e, sienas, langus, duris, e, stogus ir panašiai čia galime pasinaudoti galimybėmis. Ir dar, ponė pirmininkė, čia visų minčių nesuspėsiu išsakyti, bet tikrai dar norėčiau pasakyti, kad net ir stambioms įmonėms, išteklių prasme veik, efektyvioms įmonėms, tai yra naudinga, pavyzdžiui, Danijoje, tos, kurios išteklių prasme yra efektyviausios, jos sukuria didžiausią vertę ir gali daugiausia eksportuoti ir atneša daugiausia pajamų šaliai. Taigi čia yra puikia galimybė sukurti didesnę vertę ir paskatinti konkurenciją, kaip teisingai sakė pirmininkas. Taigi aš socialistų frakcijos vardu laukiu tolesnio darbo rengiančių pranešimą. Ačiū. Pone Kofut, pona Zūro. Kitas šešėlinis pranešėjas. Norėčiau paminėti tuos skaičius, kurie buvo pristatyti šiame pranešime apie mažasias vidutinės įmonės. Ten yra sakoma, kad 2 procentai mažųjų ir vidutinių įmonių Europoje siekia išteklius išnaudoti kuo veiksmingiau. Tačiau 42 procentai apskritai nerodo jokios iniciatyvos. Tai reiškia problema formuluotina labai konkrečiai. Reikėtų pasinaudoti turbomis priemonėmis veiksmingai pasinaudoti turimomis priemonėmis. Todėl aš manau, kad turėtume pirmiausia tas iniciatyvas įgyvendinti konkrečiai praktikoje, galbūt parodyti, kaip galima pasinaudoti tiesioginio finansavimo fondais. Taip pat e, reikėtų pagalvoti apie tiesioginės investicijas į infrastruktūrą ir į tinklus, kad įmonės apskritai galėtų užsitikrinti prieigą prie finansavimo šaltinių. Mm. Dar vienas dalykas, mano manimu, yra taip pat svarbus rezultatų stebėsena. Jeigu atliktume veiksmingą stebėseną, galėsime pakoreguoti savo tikslus, taip pat patikslinti savo rezultatus, pagerinti juos. Taigi stebėsena yra labai svarbus aspektas. Tai yra kontrolė, kad programos pasiektų savo tikslus. Dėkoju. Kaliai. Much, Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui ponui Debakeriui. Jis ir optimistas, ir mokslininkas, ir politikas. Dėkoju jam už puikiai atliktą darbą. Pirmiausia, pats pavadinimas. Norėčiau du dalykus apie jį pasakyti. Pirmiausia, kaip teisingai buvo pažymėta, mes, kai kalbame apie MVI, kalbame apie daugumą verslo įmonių, tarp 90 procentų visų įmonių yra MVI, taigi tai taikoma visiems. Ir aš taip pat manau, kad galbūt reiktų įdėti čia būdvardį pelningas žalias augimas. Nes yra žmonių manančių, kad žalias augimas nėra pelningas. Ir, kaip sakė Polas Rubikas, reikia būti mums konkurencingesniems Europoje, išsaugoti savo pramoninę bazę, bet tą mes galime padaryti, likdami žali. Ir štai tai reikia akcentuoti. Ir ypatingai, kaip buvo pasakyta, reikia įtraukti ir parlamentą, ir naują komisiją. Naujoji komisija turi pasiekti gerų rezultatų, nes yra sričių, kur gali laimėti įvairios verslo įmonės. Pavyzdžiui, jeigu naudotumėme atliekas kur kas efektyviau, jeigu jas perdirbtumėme ir jeigu taptumėme efekt... efektyviau naudotumėme energiją, tai be jokios abejonės atneštų pelno. Ir taip pat galime siekti ir tolesnių tikslų ateityje, nes be jokios abejonės tema yra labai svarbi ir visuomeniai dabar tai yra artimesnė tema nei būdavo anksčiau. Ir reikia tai suderinti ir pelningumą, ir žalį augimą. Ir tuomet MVI klestėtų ir būtų sukurta geresnė pramoninė e, bazė Europoje ir galėtumėme geriau konkuruoti su likusiomis pasaulio vietomis. Ačiū, ponas Bitikoferis. Turiu atsiprašyti, ponė pirmininkė, kad vėluoju, nes, nes a, turėjau, nes buvau išorės veiksmų tarnyboje ir turėjau kitų pareigų. Kalbantysis kalba nesijungęs mikrofoną, vertėjai negali versti. which were not expected to be Nebuvo tikimasi tie, kas nesitikėjo būti čia po pietų, turėjo galimybę labai greitai pasišalinti iš salės, tam, kad kit, galima būtų e, pasirenkti kito pranešimo svarstymui, todėl aš labai atsiprašau. O dabar komisijos vardu, ponia Kirsti Ekrauts Mansila. Ačiū, ponia pirmininkė. <clears throat> Labai ačiū komitetui. Džiaugiuosi tuo, kad čia išgirdau. Džiaugiuosi, kad jūs taip noriai remiate mūsų MVI paramos planus. Ir naujoji komisija nebejotinai turės įgyvendinti uh, žaliosios ekonomikos veiksmų planą. Aš žinau, kad Europa jau žengia ekonomikos atkūrimo keliu, bet mums reikia sukurti daugiau darbo vietų. Ir manau, kad ekologinė ekonomika tai yra atvers mums kaip tik galimybių tą padaryti. Ir e, tokiu būdu ekonomikos augimas spartins darbas sektoriuose sritise, kuriuose anksčiau nebuvo uh, labai stipriai dirbama. Dar vienas dalykas, kad aišku, tokiu būdu mes užtikrinsime didesnį tarp sektorinį bendradarbiavimą, o to pačiu, tikėkime, sugebėsime pakelti užimtumo lygį. Todėl noriu padėkoti ir pranešėjų, ir šešėliniams pranešėjams, kurie kalba ir apie rinkas, nes maždaug viena trečdalį mažųjų um, ir vidutinių įmonių rinkos pasaulyje sudaro Europos Sąjungos mažosios ir vidutinės įmonės ir jų bendras pasaulinė, eksportas pasaulinė eksporte yra apie 10 procentų. Kitas dalykas, kad tyrimai rodo, kad kiekvienas gali tobulinti gamybos procesą ir aš manau, kad visos įmonės turi spręsti tos pačius uždavinius, bet mažosios ir vidutinės įmonės dažnai tų uždavinių spręsti vienos savo jėgomis negali, todėl mes turime jas paremti. Yra veiksmų plane numatyti 34 atskiri veiksmai, atskiros priemonės, kurios leis geriau išnaudoti Europos Sąjungos žinių centrus kad mažos ir vidutinės įmonės e, surastų naujų verslo galimybių. Todėl nebejotinai mes nekantrai laukime jūsų pranešimo paskelbimo ir esame pasirengę keisti su jumis nuomonėmis, kai tik jums to reikės. Pirmininkas, ačiū, noriu paklausti šešėlinių pranešėjų, ar jie turi ką pridėti, ką pasakyti po komisijos pasisakymo. Gal ponas Crawfordas ar ponas Paul Rubik. Pane Rubikai, prašom, jeigu jūs norite, prašom. Nes, um, žinote, mm, kalbame bendrai. Kadangi aš dirbu ir biudžeto komitete ir seku diskusiją su taryba ir girdžiu, kad uh, taryba mažina lėšas ne tik tai 4 procentais iki 20 metų, bet ir griežėsi ir į įtre komiteto biudžetą. O mums tenka tiesiog gintis nuo tų apkarpimų. Todėl ateityje reikės sutelkti dėmesį į eksporto skatinimą šioje srityje. Aš e, iš tikrųjų reiškiu paramą mūsų komitetui darybose, kad biudžetas nebūtų mažinamas ir kad ta augimo skatimo programa būtų įgyvenima be jokių išlygų. Good. Mr. Rapporteur, summarizing. Pranešėjau. Apibendrinkite diskusiją. Ačiū. Iš tikrųjų, pajutau visų gerus norus e, bendradarbiauti Suprantu, kad visi žvelgiame vieną kryptimį, o tai yra geras pagrindas toliau bendradarbiauti. Kaip Rubikas, ką tik minėjo, mes turime ES lygmenių, turime pakankamai daug priemonių, Horizontas 2020 ir kitų programų, tačiau mums reikėtų atlaisvinti privataus sektoriaus investicijas mes turėtume panaudoti Europos fondus, kurie leistų paskatinti privačią iniciatyvą, privačias inovacijas ir pasiekti, kad nauji produktai patektų į bendrą ES rinką. Visuomet mes kalbame apie inovacijas, naujas idėjas, kuriami nauji produktai, tačiau šitie produktai turėtų pasiekti ir vartotoje Europoje. Todėl reikėtų atsisakyti tos vis dar tebesančios administracinės naštos. Iš komisijos atstovės taip pat išgirdau gerų idėjų ir man malonu buvo išgirsti pasiūlymą kartu su jais aptarti mūsų e, pasiūlymus ir žinoma reikėtų su privačiais, privataus sektoriaus verslininkais reikėtų aptarti komisijos pasiūlymus. Taigi aš tikiuosi, kad bendradarbiavimas ateityje leis pasiūsti labai aišku signalą mūsų ekonomikai. Dėkuoju pranešėjui. Norėčiau pasakyti štai ką. Dvidešimt trečią, dvidešimt ketvirtą kitų vasario, kitų metų e, vasario 124 bus toliau aptarinėjimas ir tvirtinamas šitas pranešimas. Iki tol e, pranešėjo tekstas bus rengiamas kolegos pranešėjo. Pateikti pakeitimus yra 25 vasario. Tai yra praėjus vienai dienai po mūsų komiteto posėdžio. 23-24 vasario bus įtra komitete aptariamas e, pranešimo projektas, o 25 dieną mes pasakysime, iki kada galima pateikinėti bus pakeitimų siūlymus, kadangi mes sieksime užbaigti šitą pranešimą ir jį patvirtinti iki vasaros atostogų. Todėl reikėtų nustatyti galutinę pakeitimų pateikimo datą, kuri ir bus vasario 25. Kolegos, dabar mes turime aptarti kitą labai svarbų darbo atvarkės klausimą, tai yra 11 klausimą mūsų darbo atvarkėje makro stabilumo rezervų sukūrimas siekiant stiprinti e, leidimų, e, emisijos leidimų sistemą. Ir atsižvelgiant į vadovų tarybos sprendimus, mūsų pranešėjas Tadžianį buvo informuotas, kad mes pradėsime svarstymą be 15.4 ir iš tikrųjų jis jau skuba į mūsų e, posėdžio salę ir jis mano tik, įsitikinimu tuoj turėtų įžengti į salę. Mes turime pranešimo projektą, taip pat ir yra pateikti ir pakeitimai. Todėl mes turėtume aptarti pakeitimus, kuriuos jau aptarnėjome ne kartą. Todėl, manyčiau, galėtume pradėti diskusiją, išklausydami šešėlinių pranešėjų nuomonę, pirmiausia, suteikdami žodį žaliųjų atstovų Peter Erikson, kadangi šis kolega labai skuba ir žinau, kad jūs nežinojate, kad šitas klausimas bus svarstomas šiandien po pietų. Taigi žodis jums. Yes, was... Ačiū. Taip, buvo planuojama ryte aptarti, aptarti šį klausimą. Džiaugiuosi, kad dabar gavau galimybę išsakyti savo nuomonę dar prieš išeinant. Uh, Paskutinis klausimas, kurį aptarinėjome, buvo žaliasis augimas ir MVI. Ir aš turėčiau pasakyti, kad čia labai svarbu turėti aiškių tikslų ateityje dėl tvarumo ir taip pat turėti politinių priemonių, kuriomis būtų įmanoma siekti tos tvar, tolidumo. Taigi, klimato, vykstanti klimato kaita ir tos priemonės, kuriomis bandome ją sustabdyti, yra pačios svarbiausios. Iš jų pati svarbiausia yra apivartinių taršos leidimų sistema. Ir dabar džiaugiuosi, kad komisija skiria dėmesį svarbiai realiai problemai, būtent, kad apivartinių taršos leidimų sistema neveikia taip, kaip turėjo veikti ir jau kurį laiką pasigendame tų rezultatų. Taigi, puiku, kad komisija į tai sureaguoja ir steigia rinkos stabilumo rezervą. Tačiau dėja, tik iš dalies tai yra, tik iš dalies sprendžiama problema, nes prieš kelis metus, kai komisija pradėjo steigti tą fondą, kilo problemų, ką daryti su, tomis, su tais likusiais leidimais ir taip pat liko neišspręstos ir kitos problemos. Taigi jas reikia išspręsti, jeigu norime pokyčių. Ir džiaugiuosi, kad įvyko susitikimas šešėlinių pranešėjų su pagrindiniu pranešėju. Ir akivaizdu, kad matome, jog dauguma pasisako už tai, kad reikia keisti sistemą ir šiame komitete ir gal net visame parlamente dauguma už tai pasisako. Ir svarbiausia gal būtų pradėti tą rezervą taikyti anksčiau ir tikimės, kad 17 metais jau jį pamatysime ir taip pat, kad tikimės, kad bus atšauktos visos užsilikus, visi užsilikę leidimai likę sistemoje. Trečiasis klausimas yra susijęs su taršos leidimų nutekėjimu. Dauguma šešėlinių pranešėjų irgi panašu sutarė, kad tai nepatenka į pranešimo apreptį ir šią problemą reiktų spręsti kažkur kitur. Nesvarbu neiškreipti šios dabar diskusijos ir spręsti sisteminės problemas. Ir taip pat yra šiokių tokių pokyčių susijusių su komisijos pasiūlymu Ir aš manau, kad mes galime šiame komitete dėl to sutarti ir Envi perduoti savo nuomonę, parodant, ką mes padarėme, kad galiausiai ši sistema veiktų efektyviai. Ačiū. Ačiū, kolegai, už pastabas. Dabar socialistų frakcijos vardu norėčiau pakviesti ponę Teresą Griffin. Prašau. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, dėkoju už atliktą darbą. Rengiant šį pranešimą, aš irgi džiaugiuosi, kad e, per pirmąjį šešėlinių pranešėjų susitikimą susitarė įvairios politinės frakcijos ir socialistai Aldė Žalėjų Guja dėl esminių šio dokumento aspektų. Taigi 17 metais ketinama įsteigti tą rezervą ir užsilikę leidimai nesugrįž į rinką numatomos aukštesnės ribos ir didesni, didesnis procentas taršos leidimų bus išimta iš rinkos. Taigi mes norime sustiprinti apivetinių taršos leidimų sistemą, įkuriant tą rezervą ir taip pat reikės išvelgti ir mūsų komiteto nuomonę. Prieš įsteigiant rezervą mes siūlome, kad būtų 17 metai numatyti kaip rezervo įsteigimo metai. Taip pat norime pabrėžti, jog nėra prasmės laukti turime esminį, bet neveikiantį instrumentą ir turime jį pataisyti, ko galima greičiau, jeigu mes įvesime rezervą 20-21 metais, bus daug tų taršos leidimų ir kainos bus nedidelės. Tai nusiūs netinkamą signalą investuotojams, kurie norėtų investuoti į švarias technologijas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad nėra argumentų nukreiptų prieš ankstesnį rezervo įsteigimą. Kalbama apie tai, kad pramonė turi sureaguoti ir gauti garantijas už nemokamas, nemokamus leidimus. Aš manau, kad pramonė pasinaudos tuo, kad sistema veiks gerai ir bus teisinga anglės kaina nustatyta. Ir taip pat svarbu pažymėti, kad didelė pramonės dalis prašo, kad kuo greičiau būtų pradėtų veikti tas rezervas. Taip pat visi supranta, supranta kad yra sprendimas priimtas dėl tų sektorių, kurie labiausiai nukentės dėl anglės nutekėjimo iki 20 metų ir spalio mėnesio tarybos išvadose buvo tai akcentuojama ir dabar cituoju, dabartinės priemonės bus vykdomos ir po 20 metų tam, kad būtų iškirsta anglės nutekėjimų rizika. Dėl to tai ir tampa mums reikiama garantija. Dauguma taryb, tarybos valstybių prašo, kad rezervas būtų įsteigtas kuo galima anksčiau, Ir komisija irgi pritarė tam, kad rezervas pradėtų veikti anksčiau, jeigu to paprašys taryba ir parlamentas. Vakar tai buvo patvirtinta paties komisijos nario. Šiame komitete, kai aš paklausiau komisijos nario, ar jis ne, pas, neprieštarautų, 17, jeigu 17 metai būtų rezervo įsteigimo metai, tai turėtų atsispindėti ir įtrė nuomonėje. Mano kolega iš žaliųjų e, kalbėjo apie užsilikusius leidimus. Jeigu mes norime nuosekliai komitete vykdyti darbą, turime atšaukti užsilikusius leidimus ir jie iki 19 metų turi būti išimti iš rinkos. 900 milijonų užsilikusių leidimų sugražinimas į rinką būtų nereikalingas ir iškraipytų rinkos pusiausvyrą. Dėl leidimų panaikinimo aš to siekiu dėl to, kad manau, jog rezervas turėtų tapti sėkminga ir veiksminga priemonė ir dėl to manau, kad 20 procentų santykis būtų reikalingas ir iki 24 metų aš manau, kad visų tų leidimų atsisakytumėme. Žemesnės ribos turėtų būti nustatytos 300 milijonų ir taip pat, jeigu sumažinsime rezervo žemutinės ribas, tai leis užtikrinti rinkos stabilumą. Ir galiausiai dėl anglės nutekėjimo aš pritariu tam, kad reikalingas visiškai tinkamas įgyvendinti anglės nutekėjimo sąrašas. Tačiau aš manau, kad rezervo klausimas čia yra visiškai kitas klausimas ir čia kalba eina apie leidimus esančius rinkoje, o ne nemokamus leidimus, kurie bus išdalyjami pramonės įmonėms. Ir taip pat studijos rodo, kad nėra jokių anglės nutekėjimo įrodymų kad būtent dėl apivartinta šios leidimų suaktyvėja anglės nutekėjimas. Taip pat reikia spręsti anglės nutekėjimo e, problemas ir yra priemonių, kurios galios iki 20 metų. Pramonė taip pat gaus naudos, ir, ir, kai bus reformuota apivartinta šios leidimų sistema ir aš tikiuosi, kad į tuos argumentus atsižvelgs ir pranešėjas, rengdamas kompromisinius pakeitimus. Ačiū pirmininkė. Ačiū, pana. E, Pane pirmininkė, mes pradėjome ir generalinį sekretorių mes pradėjome svarsyti pranešimą, nes jūs nebuvo. Ar jūs norėtume dabar pasisakyti, ar vėliau? Ne, gal ponas prieš mane pasisakys, nes aš niekur neskubu, sako ponas Federlai. Aš labai atsiprašau šešėlinių pranešėjų, nes. Uh, įvyko pasikeitimas, ponas Grubačiakas ir pane Ernst, šešėliniai pranešėjai, nedalyvauja mūsų posėdėje, nes jie negalėjo ilgiau laukti. Tai gal e, kitą kartą, nes kartas nuo karto mūsų pranešėjai dėja dėl objektyvių priešišių negali dalyvauti tuo metu posėdėje, kai numatytas jų pranešimo svarstymas, todėl aš manau, kad koordinatoriai frakcijų koordinatoriai turėtų suderinti viską su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais, taip pat, kad jie galėtų <clears throat> pasisakyti, nes šiandieną nedalyvauja anksčiau dalyvavę du šešėliniai pranešėjai. Taigi šiandien po pietų jų nėra. O dabar, pone vicepirmininkė, jūs kaip pranešėjai žodis. Taip, norėčiau įvertinti tą situaciją, kuri vyko, tai, kas buvo kalbėta prieš porą savaičių. Jūs žinote, kokia yra mano nuomonė ir ji nepasikeitė. Mes vakar susitikome su šešėliniais pranešėjais ir norėčiau dabar, pasinaudodama šią galimybę, jiems padėkoti. Praėjusią penktadienį gavau pakeitimų tekstus, jų yra maždaug kiek daugiau negu šimtas. Ir penki pagrindiniai dalykai. Pirmiausia, tai yra NSR iniciatyva, kai kur dėl jos nuomonė nevienoda, yra už ir prieš tą iniciatyvą, todėl aš nekeisiu pradinio komisijos pasiūlymo, kad CER e, įdėgymas prasidėtų 220 metais. Ir dar vienas dalykas, kad MSR atveju vieni nori padidinti, kiti sumažinti ribinę vertę, todėl aš manau, kad reikia sumažinti nuo 12 iki 20 procentų. Trečioji pakeitimų grupė tai yra vėluojantis leidimai. Komisija apie juos nekalba. Tačiau aš manau, kad reikalinga apie juos e, kalbėti ir pašalinti juos iš rinkos. Komisija e, pažadėjo, kad 2019-2020 metais jie bus pašalinti iš rinkos. Ir ketvirtoji dalis tai yra gamybos perkelimas į tas vietas, kur nėra griežtų ekologijos taisyklių ten sutariama daugmaž ir paskutinis dalykas, tai yra ETS direktyvos klausimas. Nebijotinai, kad visa tai turi būti siejama su bendruoju mechanizmu. Tačiau, kai tik tai pradės veikti pati leidimų rinka, mes turime labai atidžiai ją stebėti ir žiūrėti, ar viskas veikia taip, kaip norima. Komisija um, yra pasirengusi padaryti peržiūra, kai tik tai jau bus surinkta pakanka informacijos, kaip veikia leidimų sistemos ir rezervo sistema. Manau, kad mūsų komitetui labai svarbu ginti Europos pramonės tinklą. Ir todėl galutinės nuomonės tekstas turėtų būti geriau subalansuotas, atsižvelgianti komisijos kai kurios pasiūlymus. Aš jau sakiau, kad nusiteikęs esu optimistiškai ir manau, kad mes rasime bendrą sprendimą, kuriam pritars kiek galima daugiau šio komiteto narių. Taigi, pirmininkė, siūliau šešėliniams pranešėjams kad aš nusiųsiu jiems uh, kitą pirmadienį pirmąjį kompromisinių pakeitimų variantą, o tada jau surenksime su šešėliniais pranešėjais antrą e, susitikimą Strasbūrę. Galbūt jau kitą savaitę. Pavyks net susitikti su šešėlinių pranešėjų padėjėjais bandant įsiaiškinti, ar tokia darbo tvarka jiems priimtina. O taip pat norėčiau į Strasbūro susitikimą pakviesti ir ponę Belat, kad visi žinotume, ką veikiame. Nes ponas Belat jau ilgai dirba mūsų komitete ir jeigu jisai sutiks, aš norėčiau, kad ir jis dalyvautų tame susitikime Strasbūrę ir mes galėsime bendrai priimti sprendimus. O aišku, jau po to, prieš balsuojant dėl visos nuomonės, mes dar susitiksime sausio mėnesį. Ir labai atsiprašau už šį vėlavimą. Todėl labai labai esu dėkingas, kad jūs sutikote perkelti mano nuomonės svarstymą. Pirmininkas, nelabai gerai, kad yra kolega Beletas nes mes tada su jumis kartu galime aptarti kai kurios klausimus. Ir noriu paprašyti dabar poną Grubarčiką pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, tikrai. Ir aš noriu keletą žodžių šią temą pasakyti. Mes tą konceptualiai idėjai, kurią iškėlė ponas Tajani, jisai siūlo tikrai labai protingą sprendimo būdą. Nors keletą pastabų turime. Pavyzdžiui, reguliavimo įvedimo terminas. Mes manome, kad jis kiek pankstintas atsižvelgianti dabartinę krizinę padėtį Europoje ir mūsų Europos ekonomikos augimo galę. Aišku, dar vienas dalykas tai yra darbo vietų apsauga. Aš manau, kad gali kilti darbo vietoms didelis pavojus, jeigu sertifikatų paskirstimas, paskirstimo mechanizmas bus įdėktas taip, kaip siūlo ponas Dajani. Tai yra arba jie bus panaikinami arba perkeliami kitus metus. Aš manau, kad reikia nustatyti tokį leidimų skaičių, kuris apsaugotų nors iš dalies verslo plėtros galimybės. Negalime, negali jų būti per mažai rinkoje, nes tada labai išauks kainos už leidimus ir apskritai reakcija gali būti neiški. Turiu galvoje pramonę, nes mes turime galvoti apie pramonę, jei tai labai aktualu ir galiausiai. Peržiūros reikalas. Mes manome, kad peržiūra po trejų metų na, yra pernelyg ilgas laiko tarpas ir manytume, kad peržiūra turėtų būti atlikta po metų, kaip sistema pradės veikti tam, kad būtų galima iki minimumo sumažinti galimų rinkos iškraipimo veiksnių skaičių. Ponas Federlai. Ačiū, ačiū ponė Tajanė už pranešimą, už pristatymą. Ir turiu pasakyti, kad tema aktuali, tą rodo vien tik tai pateikiamų pakeitimų skaičius. Ir man visiškai akivaizdu, kad parlamentas pasisakys iš kaip galima ankstesnį sistemos įveidimą, tai yra 2017 metus. Ir a, įdomu, kaip komisija tai reaguos, jeigu a, tai pasisakys Europos parlamentas ir, pavyzdžiui, taryba. ALDEGUE, SND, PPE ir EK e. ECR frakcijų dalis pasisako už ankstyvą sistemos įdėgymą. Taip pat labai svarbu, kad mes nekvailintume pramonėmis ir neaiškintume jiems, kad kaina bus tiek maža ir ateityje kaip dabar. Tikrai ne, nes kaina už leidimus dabar yra maža. Ir aš manau, kad uh, mes turime nesukurti iliuzijos, kad į leidimus galima sėkmingai investuoti, nes paskui 20 metais pasirodys, kad situacija visai kitaip. Nes mes dar vakar kalbėjome apie pramonės pasitikėjimą mumis. Mes turime su pramonė kalbėtis realistiniais terminais ir kalbėti apie realias leidimų kainas. Dabar dėl leidimų gražinimo į rinką. Na tikrai, jeigu jau panaikinamas leidimas, tai negalima jų tada gražinti į rinką. Mes galime perkelti, aišku, juos į rezervą, bet tai reikš, kad jie bus naikinami, nes yra milijonai tų leidimų, kurie niekam neduoda jokios naudos. Dabar e, dėl tų įvairių galimybių ką daryti su leidimais, ar juos iš karto panaikinti, ar laikyti rezervę. Aš manau, kad reikia šį klausimą dar tarpusavį išsamei aptarti, nes labai svarbu, kad šiam e, pranešimui pritartų kaip galima daugiau parlamento narių, nes tik tokiu būdu mes sugebėsime pasiūsti aiškiai žinę tarybai ir e, komisijai. Dabar dėl CO2 nutekėjimo, taip vadinamo mes e, bandome, nemanau, kad apie tai reikia labai daug kalbėti, bet paminėti, aišku, reikia, apie tai mes kalbėjome dar 2003 metais. Bet jeigu mes atsisakome apskritai diskusijos, CO2 nutekėjimo klausimais ir šiame pranešime nieko apie tai nekalbame, tai nemanau, kad tai bus labai naudinga. Nes mes tokiu būdu tarsi pripažįstame nutekėjimo galimybę gamybos perkelimo galimybę. Dabar rinkos stabilumo užtikrinimas. Aš labai trumpai ketinu peržvelgti visas sąlygas ir pasižiūrėti, kokie sprendimai buvo priimti. Ir manyčiau, kad turi būti kur kas um, griežtesnės rybinės vertės nustatomos, tačiau dauguma ir politinės frakcijos mano taip pat. Pakeičiu, pateikiau pakeitimų dėl mažesnių kai kurių ribinių verčių, turiu galvoje ir žemutinės, ir aukštutinės, bet dėl metinės korekcijos neteikiau jokio pasiūlymo, nes laukiu, kuo baigsis diskusija dėl rez, leidimų rezervo. Dar manau, kad e, jeigu mes tikrai norime, kad e, Europos ekonomika būtų ekologiška ir kad auktų pramonė, tai mes turime e, pradėti diskusiją apie tai, kam reikalinga rinka, o rinka, man atrodo, vis tik reikalinga pramonė, kad jis sukurtų naujas darbo vietas. Uh, ir užtikrintų užimtumą. Ačiū. Dabar guo vardu kalbės ponė Ernst. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasakyti pranešėjui, kad labai naudingas buvo šešėlinių pranešėjų susitikimas mūsų frakcija išsakė pakankamai daug kritikos Mes nepasisakome už prekybą taršos leidimais apskritais, bent jau dauguma mūsų pasisako prieš šią sistemą. Tačiau, žinome, reikėtų žiūrėti į šį dalyką pragmatiškai. Mes būtent taip ir pasielgėme, mes pateikėme savo esminį pasiūlymą, tačiau esame realistai ir norėtume blaiviai vertinti situaciją. 900 milijonų tų leidimų trečiajame etape, pirmajame, pirmoje fazėje bus nepakankamas skaičius. Reikės galvoti vis dėlto apie didesnį jų skaičių. Nesvarbu, ar 900 milijonų, ar daugiau, ar mažiau tų leidimų bus, jie neturėtų būti gražinti į rinką. Ir Be to mes manome, kad šita sistema, jeigu leidimai grįžtų rinką, bus nenaudinga. Trečiajame trečio straipsnio pirmo, trečioje dalyje yra kalbama apie 2021 metus. Mūsų manimų tai per daug vėlyvas laikotarpis reikėtų paaiškėti e, ankstesnio termino Be to ir su kitomis frakcijomis reikėtų pasitarti, kurios mano, kad reikėtų paankstinti terminą 12 procentų e, dydis nuo bendro skaičiaus. Mūsų manimų reikėtų padidėti didesnį, matyti didesnį procentą. Bet čia tai yra darybų klausimas dėl, dėl jau į prekybą pateiktų leidimų vietoj 400 milijonų mes siūlytume 500 arba 600 milijonų. Šitą klausimą taip pat dar galima aptarinėti, kai bus aptarinėjami pakeitimų siūlymai dėl CO2 nutekėjimo. Mūsų manimų diskusijoje nepasistimėsime į priekį, į priekį, todėl mes norėtume apskritai susilaikyti nuo komentarų. Uh, thank you very much. Dėkojame Aš norėčiau ponios Griffin paklausti, ar ji norėtų ką nors pridurti jau atvykus pranešėjui. Galbūt neilgai kalbėkite vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Kaip kolegės sakė, mes jau artinamės prie, prie susitarimo, prie SND, ALDE ir GUE tarp šitų frakcijų. 2017 metais reikėtų pradėti šitą sistemą aukštesnį e, skaičiai, leidimų skaičiai išimamų iš e, apyvartos turėtų būti nustatyti, bet to mes norėtume atsižvelgti į tuos mūsų pasiūlymus savo pranešime. 2017 metus mes siūlome kadangi nemanome, kad reikėtų laukti ir todėl mes manome, kad terminą reikia nustatyti kuo greitesnį, artimesnį. Vakar komitete Kaneti sakė, kad komitetas pritars, jeigu tiesiog tokios nuomonės bus laikomasi, kai bus kreipiamasi į tarybą. Todėl į tą nuomonę reikėtų numatyti kuo ankstesnį terminą, o dėl susikaupusių nepanaudotų leidimų, kaip kolegos minėjo, ir CO2 nutekėjimo klausimų reikėtų racionaliai vertinti situaciją, tačiau šitas klausimas yra visiškai kitoks negu apskritai e, sistema, kadangi reikėtų atskirtos dalykus sistemą nuo užsilikusių leidimų. Norėčiau paprašyti pagrindinį pranešėją Ivo Belič, kuris yra, prieš keletą metų buvo tikrasis įtrakomitetų narys, išsakyti savo, pristatyti savo pranešimą, kuris yra labai svarbus. Kaip Tajani pasakė, jis, jūs jam pateikėte esminių pakeitimų, todėl jūsų nuomonė yra labai svarbi. Uh, uh, Ačiū, pirmininkė Netaip jau ir seniai, tai buvo prieš kelis mėnesius išėjau iš šito komiteto. Taigi čia matau daug pažįstamų veidų ir vis tiek gerai čia dar jaučiuosi ir džiaugiuosi, kad suteikėte man galimybę pasisakyti. Aš su dideliu susidomėjimu skaičiau e, nuomonės ir dabar norėčiau apibendrinti, kas buvo pasakyta matau, kad e, egzistuoja bendras sutarimas reformuoti sistemą. Manau, kad dauguma frakcijų ir narių sutarė dėl teksto, išskyrus pirmąjį pakeitimą, kurį pasiūlė keli nariai ir kur prašoma, kad komisija atsimtų visą pasiūlymą, bet e, akivaizdu, kad taip mano tik mažuma, o aiški dauguma pasisako už reformą tam, kad apivartinta taršos leidimų sistema nežlugtų ir kad kainos mažėtų, ne, būtų ne 30 euro, o 7 eurai. Taigi diskusijos sukasi apie šios reformos ypatumus ir detalės ir aš išvelgiu į ponio, pono Tajani, kompro, laukiu pono Tajani kompromisinių pasiūlymų. Vienas svarbiausių elementų yra 900 milijonų užsilikusių leidimų klausimas, kurie sugrįš į rinką. Mes nusprendėme 2019-2020 metais tą daryti ir abu komitetai sutarė, kad būtų prasminga tą daryti, nebūtų racionaliai sugražinti tuos leidimus į rinką. Ir tada vėl dėti tuos leidimus į rezervą. Tai nebūtų logiška, nes tai būtų dar vienas smūgis anglijas rinkai ir niekas to nenorėtų. Taigi arba juos anuliuoti, aš net nežinau, aš siūlau gal dėti į rezervą, gal tai yra mažiau drastiškas siūlymas ir tikiuosi, kad ponas Federlė, pono Federlė siūlomas vilkinimas tikrai nebūtų naudingas, bet gal mes galėtumėme dar pasikalbėti apie tai. Kitas aspektas yra susijęs su ribinėmis vertėmis, viršutinė ir žemutinę ribą. Ir čia komite, komitete ir Envi komitete yra pasiūlymų ir sustiprinti tas ribas ir padaryti jas šiek tiek lankstesnėmis, o aš siūlau neliesti tų ribų, lai jos būna tokios, kokios yra, tegu išlieka komisijos pasiūlymas ir matau komisijos atstovus čia. Gal jie pasisakys vėliau leidus pirmininkui, tačiau Mes taip pat pasisakome už tai, kad būtų greičiau peržiūrėmos tos ribos, galbūt po vienerių metų, nežinau, ar pavyks. Ponas Gorbačiai siūlė po metų peržiūrėti, nežinau, ar ne per ankstyvas tas terminas. Ar komisijai jau peržiūrėti sistemą po vienerių metų, na nežinau, žiūrėsime, gal čia surasime kokį tai kompromisą. Anglijas nutekėjimo klausimas. Aš šiek tiek kitos nuomonės laikausi. Galbūt reiktų pirmiausia nusiųsti signalą ITRE, ENVI komitetai, komisijai, tarybai turi nusiųsti signalą ir pasakyti, kad mes norime, jog mums suprantama, kad daug energijos vartojanti pramonė nerimauja ir kad gali atsirasti tokia nutekėjimų rizika net ne iki 20 metų. Ir mes norime nusiųsti aišku signalą komisijai kad reformuotas e, pasiūlymas turi būti ne po vienerių, o dviejų metų, bet gal po pusmečio netgi po oficialaus pasiūlymo. Gal čia irgi rasime kompromisą ir bandysime tokiu būdu nusiųsti aišku signalą kitiems instituciniams partneriams. Čia gal būtų patys svarbiausi elementai, pirmininkė. Dėkoju. Ačiū. Pol, Pol Rubich. Äh, Ačiū pirmininkė. Pramoniai reikia patikimų įstatymų. Būtų negerai, jeigu kiekvienais metais būtų keičiami įstatymai ir po to, kai tikslai nustatomi iki 20 metų, jie bus nuolat keičiami. Pramonė turi turėti aiškumo, ir ji tiesiog planuoja savo veiklą dešimtmečiais ir jeigu mes pakeisime, ką nors iš esmės, pramonė neinvestuos į šią sritį, bet to turime turėti omenyje, kad vyrauja didžiulis nedarbas, o mes norėtume, kad pramonė pagyvintų savo veiklą Europoje ir todėl turime galvoti apie dinamiškus ir veiksmingus procesus todėl labai sunku pagal šią sistemą numatyti, kaip ji toliau plėtosis. Puikiai suprantame, kad finansinis sektoris vaidina svarbiausią vaidmenį ir kad šioje srityje susidurėme su išvestiniais projektais, tačiau mus slegia didžiulė našta. Mes turime gaminti energiją ir nukreipti ją į e, pramonę, o kalbant apie CO2 nutekėjimą, tai tuomet reikėtų pagalvoti, kuria kryptimi jį nukreipti, nes iš esmės juk kalbame apie tai, kad reikalingi stabilūs įstatymai, nereikėtų 20 metais vėl grįžti prie šio klausimo ir nustatinėti tikslus iki 30 metų, tiesiog reikėtų kuo skubiau atlikti poveikio vertinimą ir įvertinti, ką tai reikš mūsų mažųjų ir vidutinių įmonių darbo vietoms ir ar mums pavyks šiais pasiūlymais sukurti papildomas patrauklias darbo vietas, ar tiesiog mes jas sunaikinsime Jeigu mes siekiame sukurti naujų darbo vietų, turėtume dar kartą grįžti iš esmės prie šios koncepcijos. Kelly. Kelly. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, galime susitarti e, turint omenyje, kad Tajani ir kiti kolegos yra labai patyrę asmenys, kurie nagrinėjo šiuos ir kitus klausimus prieš mūsų diskusiją. Aš taip pat, taip pat pateikiau pakeitimų 24, 52, 73, jie kol kas nėra įtraukti į tekstą dėl 73 pakeitimo, dėl 2017 metų. Mūsų manimų tas pakeitimas yra pagristas, kadangi manome, kad reikia numatyti peržiūros laikotarpį kuo anksčiau, prieš 2022 metus. Hokmark. Ačiū pirmininkė. Klausydamasis diskusijos, aš manau, reikėtų atkreipti dėmesį iš tai, ką mes neturime siekti sukurti izoliuotos nuo praktikos e, sistemos. Tiesiog politikai, biurokratai, parlamentarai turėtų sutelkti dėmesį į sistemos optimizavimą, tačiau turime turėti omenyje ir bendrą klimato kaitos politiką. Tačiau svarbu ir užtikrinti, kad sistema palengvintų Europos pramoniai plėtotis, kad ji įneštų indėlį į tai, kad uh, Europos pramonė taptų konkurencingesnė ir kad padėtų mums pasiekti mūsų bendrų tikslų mažinant CO2 taršalus. Ir taip pat galvojant apie CO2 tikslus, apie mažinimą, taip pat turime pagalvoti apie tikslus visose mūsų politikos rytise - mokesčių srityje, valstybėse narėse, Turime taip pat keisti nuostatas, kad visi kartu pasiektume tų tikslų. Taigi ši sistema yra priemonė palengvinti pasiekti tų užsibrėžtų tikslų. Kartais susidaro įspūdis, kad mes tiesiog norime subsidijuoti prie pramonę arba tiesiog ją nubausti. Tačiau nei viena, nei kita alternatyva neprimtina. Labai svarbu užtikrinti stabilę teisės bazę, kad pramonė galėtų priimti ilgalaikius sprendimus ir pasiektų mažinimo tikslų. Todėl reikia galvoti pragmatiškai ir nesiekti e, sukurti optimaliausios sistemos, kai mes tiesiog. Kad, Because, uh, debate, in, uh... kad nežaistumėme su lėlimis kaip vaikai. Švedijoje tiesiog kai kurie yra pasibaisėję šitą sistemą ir todėl mes turime galvoti tik tai apie CO2 teršalų mažinimą. Labai ačiū. Labai ačiū toliau kolega Tamburano. Ačiū. Aš dirbau medicinos srityje Ir paprastai gydytojas renkasi įmanomai geriausią gydimo metodą atsižvelgdamas į tikslus. Jeigu tas metodas neveikia, tai tada gydimas keičiamas. Arba jeigu jis nekeičiamas, tai gydytojas yra prastas. Lygiai tas pats ir su ETS sistema. Aš manau, ETS sistema yra netinkamas gydimo būdas arba tiksliau pasakius netinkamas išmetamų taršalų mažinimo būdas, nes ji buvo sukurta esant visai kitokiom sąlygom. Todėl pritarėme tam, kad reikia paankstinti stabilumo mechanizmo įdėgymo datą. Ir taip pat pritarėme tam, kad pertekliniai leidimai būtų tiesiog panaikinti. Bet aš manau, kad reikia daug labiau pasigilinti, kad įsiaiškintumėm, koks visgi sistemos poveikis rinkai, nes mes matome, kad tai, kas turėjo suveikti, nesuveikė, todėl kila klausimas, kas nutiks su rezervu, nes reikia pagalvoti, kad ne visa gamyba, tokia kokia egzistuoja, yra iš tiesų reikalinga Europai. Aš manau, kad ir Europa, ir pramonė norėtų klėstėsti. Todėl reikia galvoti apie tai, kaip paskatinti pramonę pereiti prie mažiau taršių gamybos būdų. Ir aš manau, kad iš principo mes turime galvoti apie visiškai naują sistemą. Galbūt reiktų nustatyti CO2 mokestį kurį būtų galima apskaičiuoti vadovaujantis dinaminiais principais užuot CO2 kiekiais, kurie priskiriami vienam ar kitam produktui ar tai gamybos procesui. Ačiū. Ačiū ir toliau Europos komisijos vardu klimato generalinio direktorato atstovė Marija Veronika Topšek Petelski. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmiausiai norėčiau padėkoti garbingiams parlamento nariams už labai konstruktyvę diskusiją. Tikrai labai svarbu, kad mes kuo sparčiau pereitume prie šio svarbaus pasiūlymo įgyvendinimo, tam, kad rinka aiškiai žinotų, ką daryti. Trumpai norėčiau pagrindinį dėmesį skirti keletui dalykų, kurie išriškėjo mūsų diskusijoje. Pirmiausia, konkurencingumas ir gamybos perkelimas į šalis, kuriuose CO2 išmetimai nereglamentuojami griežtai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad sektoriai, kuriuose CO2 nutekėjimas gali kilti, yra jau tinkamai apsaugoti nuo tokio nutekėjimo, gamybos perkelimo, nes jiems suteikami nemokami leidimai. Bent jau tai rodo mūsų atlikti tyrimai. Kitas dalykas, kad uh, teisiškai yra garantuojama apsauga iki šio dešimtmečio pabaigos. Ir aš manau, kad mūsų diskusijos kontekste į tai svarbu atkreipti dėmesį. Dabar, po 2020 metų, nemokamas leidimų skirimas politiškai, taip pasakykime, gali būti e, garantuotas pagal tuos tikslus, kurie iškelti iki 2030 metų. Ir šiuo atveju jau komisijai teks pagalvoti, kaip tai padaryti, kaip tai įtvirtinti teisiškai. Dabar dėl lais nemokamo leidimo paskirstimo ir kitų tikslų iškeltų iki 2030 metų sąsąją, tai ją reikia panalizuoti, reikia atlikti poveikio tyrimą, kaip kad buvo minėta, ir pagalvoti, kaip uh, e, sąveikavo tarpusavį įvairios pasiūlymo dalis. Aš žinau, kad būtent Europos parlamentą visada domina uh, poveikio vertinimas ir jo kokybinis at, kokybiškas atlikimas. Dabar dėl stabilizavimo mechanizmo. Mes pateiksime pasiūlymą ETS kontekste nebejotinai. Taigi tiek apie CO2 nutekėjimą ir konkurencija. Dabar dėl parametrų. Daug kas apie juos kalbėjau ar užsiminę. Ir galiu pasakyti štai ką. Ekspertai neturi vieningos nuomonės kaip kad ir šioje diskusijoje išriškėjo, nėra aišku, kokie turi, kokios turi būti tos ribinės vertės kiek ir ko reikia e, suteikti iš rezervo. Vieni mano, kad daugiau leidimų, kiti mano, kad mažiau leidimų. Tačiau bendrai sutariama, kad pasiūlytas žirklės yra jau neblogas išeities taškas. Turiu galvoje, kad tokias mintis nuskambėjo ir parlamento, e, ir, ir organizuotame seminare, ir um, komisijos organizuotame specialistų seminare šį birželį. Dabar rezervo užpildymo taisyklės, tokios kokios yra pateiktos pradinėme pasiūlyme, buvo labai kruopšiai apgalvotos. Ir pernelyg didelis ir likvidumas, jei bus užtikrintas, perkeliant nedideliais kiekiais leidimus, kaip jūs matote, tą mes ir siūlome. Ir taip pat uh, užtikrinant uh, perkelimai būtų vykdomi laipsniškai per tam tikrą metų skaičių, kol bus pasiekta viršutinė 833 milijonų riba. Dabartinė peržiūros nuostata sako, kad mechanizmo veikimą reikia įvertinti po praėjus penkeriems metams. Tačiau aš, nes tikrai reikia a, kažkiek laiko, kad mes galėtume nustatyti, ar tikrai sistema veikia tinkamai, o jeigu kažkas veikia netinkamai, tai reikia sistemą derinti prie naujai atrastų parametrų. Ir e, todėl reikalinga tikslinti pirmiausia, parametrus, pirmiausia įvertinti, paskiau tikslinti parametrus, kad e, žinotume, ką būtina atlikti. Trečia, dėl ankstyvo įdėgymo ir sutaupytų leidimų nukreipimo į MSR. Aš manau, nekartą jau sakiau ir šiame parlamente, be kita ko, dar net prasidėjus diskusijai, kad mūsų komisija ir atsakingi komisijos nariai užima labai aiškę poziciją. Jeigu bus susitarta, tai tada parlamentas su taryba susitars, tai tada, aišku, bus panksinta įdėgymo data ir komisija tikrai negaus kryžiumi, kad taip neįvyktų. Ankstyvas įdėgymas yra pliusų, yra minusų. Bet tikėkime, kad MSR sistemai tai duos naudos, bet nepamirškime, kai buvo sakyta, kad uh, Tai taip pat, e, taip pat tikimasi, kad tokiu būdu bus galima stabilizuoti labiau kainas ir tuo pačiu skatinti, e, kuo anksčiau investuoti į mažai CO2 į aplinką išmetančias technologijas. Taigi tiek aš norėjau trumpai pasakyti, ponė pirmininkė, reaguodama į šioje diskusijoje iškeltas mintis ir minti, e, kad sistema turėtų būti įdėkta anksčiau, o ne vėliau. Ačiū. Dabar žodis pranešėjui ponui Tajanai. Ačiū pirmininkė. Kaip ir sakiau, pirmadienį aš parengsiu kompromisinius pakeitimus. Išklausiau daug minčių, su kuriomis sutinku, su kai kuriomis ir nesutinku. Ir manau, kad ir dauguma komiteto narių kai kuriems siūlymams nepritarė. Ivo Belet pasiūlė irgi pakeitimų ir aš manau, kad čia yra puikiai galimybė mums kartu su Envi komiteto pranešėju pamatyti pasiekti pirminį susitarimą. Ir aš manau, kad labai gerai, kad mes jau turime Endi komiteto pranešėjo pasiūlytus pakeitimus. Taigi aš ir toliau primiktinai teiksiu, kad būtina uh, apsaugoti ES pramonę, nes tikrai labai lengva keisti skaičius, kažką pankstinti arba pavėlinti, tačiau galiausiai turime suprasti, kad nuo tų sprendimų priklauso, ar išgyvens kai kurios įmonės ir kaip tai bus įgyvendinta, turės daug įtakos tūkstančiams žmonių jų darbo vietoms. Taigi, aš manau, kad turime vengti tokios situacijos, kai bandome siekti idealo ir galiausiai nieko net gero nepasiekėme. Tikslai galbūt ir nėra. Tikslai yra kaip ir pagirtini, tačiau jie nebus naudingi, jeigu mes neapsaugosime įmonių. Taigi, kaip sakiau, aš viską darysiu, kad užsitikrinčiau didelę paramą kompromisams ir, kaip sakiau pradžioje, šešėliniams pranešėjams. Nėra taip, kad nuo pozicija nepalenkiama, bet aš viską darysiu, kad, pas, kad susitartumėme, bet kad nenukentėtų mano pasiūlymo esmė. Ir aišku, suprantu, kad pasiūlymą mano galima tobulinti, viską galima patobulinti, ypač kalbant apie peržiūrą. Pavyzdžiui, aš ne visiškai pritariu komisijos nuomonėje, penkerių metų laikotarpis, mano manimo, gal yra per ilgas, aš jį pankstinčiau. Uh, būtent, kad peržiūra galbūt vyk, galėtų vykti kur kas anksčiau. Kad būtų vertinta tai, kaip veikia tas naujas pasiūlymas praktikoje. Nes tikrai turime užtikrinti, kad tai, ką darome, yra veiksminga, kad yra mažinamos ir emisijos, ir taip pat, kad didėtų mūsų įmonių našumas ir turime išvengti kad e, to, kad įmonės na, neperkeltų savo gamybos kitur, nes čia yra didžiausias pavojus, nes jeigu mes reikalausime iš įmonių pasiekti tuos tikslus, kurie pasiekti sudėtinga, tuomet jos tiesiog perkels gamybą ten, kur tų taisyklių nėra. Ir tai ne tik dėl to nukentės mūsų darbo rinka, bet taip pat nukentės Europos pramonė ir galiausiai tai sumenkins ir pakenks aplinkosaugos politikai, nes ten, kur perkeliama bus gamyba, tarkim į Kiniją, ten jie gamins savo produkciją ir tikslai ten bus kur kas mažiau ambicingi. Netgi tie mažiau griežti tikslai, apie kuriuos mes čia galvojame, taigi siūlyčiau visiems apie tai pagalvoti, nes toks pavojus yra realistiškas ir turime siekti subalansuoto požiūriu. Ir, aišku, pramonės komitete mes turime laikytis griežtos pozicijos. Tai yra, pramonė, toks yra pramonės komiteto pasiūlymas. Neskau, kad tekstas jau yra galutinis, bet tekstas turi aiškiai nurodyti, kad pramonė Europoje svarbi, tai yra bendros strategijos dalis. Ir galutinis tekstas, kuris bus patvirtintas Envi komitete, jame irgi reiks atsižvelgti į poveikį aplinkai ir taip pat pramoniai. Taigi aš manau, kad įtrė komitete mes turime atsižvelgti į visus pramonės politikos reikalavimus, turime prisidėti prie to proceso, ypač čia mes turime atsižvelgti į pramonės politikos interesus ir perduoti tą informaciją Endi komitetui, tik, tikėdamėsi, kad jie tiems pasiūlymams pritars. Ir galiausiai bus suderinti tie dalykai. Ta santoka gal nepagrįsta meilė, bet pragmatiška santoka tarp aplinkosaugos interesų ir pramonės interesų. Taigi dėkoju už diskusijas, labai atidžiai klausiausi, išanalizuosiu visus pasiūlytus pakeitimus ir tai, kad tų pakeitimų yra tiek daug, tai ir rodo, kad susidomėjimas įtrio komitete yra didelis, nes tai visiems yra jautrus klausimas. Ir aš, kaip sakiau, pabandysiu pateikti pasiūlymus kuriais bent jau pav tikiuosi pavyks priartinti mūsų pozicijas ir aišku, kaip sakiau, tą turėsime galimybę dar apie tai pasikalbėti kartu su ponu Belet ir tai reiškia, kad e, mūsų diskusijose mes e, aišku išklausysime ir pono Belet pasiūlymų ir taip gims galutinė teksto versija. Dėkoju. Ačiū. Kolegos Envi komitete tikėkime rimtai atsižvelgs į mūsų nuomonę. Ir mes tvirtinsime nuomonės projektą sausio 22 dieną. Tikimės balsuoti NB komitete vasarį 24 dieną daug maž po mėnesio nuo balsavimo mūsų komitete. Kągi, dėkoju pranešėjams, šešėliniams pranešėjams, visiems kolegoms už šias labai svarbes ir gilias diskusijas. Na, o dabar galime perėti prie paskutinio mūsų darbo atvarkės klausimo. Dvyliktas klausimas. Tartutinės energetikos hartijos 2015 metams planai, energetikos hartijos generalinio sekretoriaus, dr. Urbano Rūšneko pranešimas. Norėčiau pasveikinti daktarą Rusnaką. Dėkoju, kad atvykote. Mes labai domimės energijos hartijo, hartijos teigimu ir kiek tai prisideda prie energetinio saugumo pasaulinių lygmenių. Politinė krizė Ukrainoje parodė, kaip svarbu užsitikrintis energijos tiekimą. Ir mes žinome, kad komisija, pas, komisija paskelbė komunikatą dėl Europ, e, energetinio saugumo strategijos. Tas komunikatas buvo skelbtas gegužės mėnesį. Uh, E, taryba susitarė dėl 2030 metų energetinės politikos strategijos ir tenais irgi yra pasakyta, kad energetinis efektyvumas, atsinaujantis energijos šaltiniai ir energetinis saugumas turi būti įtraukiama į visus mūsų planus 2030 e, metams dėl klimato ekonomikos ir konkurencingumo. Ir, kaip sakiau anksčiau, ITRE komitetas savo iniciatyvą rengia pranešimą, pranešėjas yra ponas Saudargas, apie Europos energetinio saugumo strategiją, tai yra labai svarbus pranešimas. Vakar, e, anksčiau įvyko ir klausimai apie Europos energetinio saugumo strategiją ir vidaus energijos rinkos sąlygas, o vakar pasikeitėme nuomonėmis apie savo iniciatyvą rengiamą pranešimą, pranešimo projektą. Daktarai Rūšnekai, kviečiu Jūs pasisakyti ir pristatyti savo poziciją. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man labai malonu kreiptis į Jūsų komitetą kodėl aš atvykau į susitikimą su jumis. Norėčiau pasidalinti informaciją apie energetikos hartijos procesus, apie tos hartijos modernizavimą. Pastaruoju metu ES diskutuojama, kaip įsteigti energetikos sąjungą Todėl aš norėčiau pradėti savo pasisakymą nuo energetikos hartijos pro, pro to, kad ir hartija, ir energetikos sąjunga prasidėjo 90, 1990 metais. Taigi pats procesas energetikos hartijos sutartis remiasi tuo pačiu pasiūlymu ir todėl, manyčiau, jums bus įdomu sužinoti apie energetikos hartijos procesus, kurie prasidėjo pasirašius energetinės hartijos deklaraciją. Prieš kalbėdami apie modernizavimą turėtume paminėti du svarbius klausimas. Kai mes kalbame apie energetikos hartiją, Pirmiausia, turime omeny 91 metų Europos energetikos hartijos e, deklaraciją. European, uh, EU 12, that time the countries... Tuo metu Europos Sąjungos 12 e, valstybių pasirašė šitą kartiją, bet to Kanada ir e, Junktinės Amerikos valstijos. Piet pietų valstybės nebuvo įsitraukusios į šitą deklaracijos procesą, o po to jau šita hartija tapo teisiškai privaloma, po to, kai buvo pasirašyta Lisabonos sutartis. Ir kiekviena valstybės Sąjungos, Europos Sąjungos narė dabar tapo sutarties valstybė. 91 metais, kai buvo priimta energetikos hartija, ir 94 metais buvo pasirašyta sutartis, kuri įsigaliojo 98 metais, o dabar jau šitą Hartijos sutartį pasirašė 52 valstybės - Pakistanas ir buvusi Jugoslavijos Respublika mm, Jotkalnyje, vykdo ratifikacijos procesus. Baltarusija, Islandija, Norvegija, Australija dar neratifikavo šios sutarties. Energijos, energetikos hartijos procesas vyksta šaukiant energetijos hartijos konferencijas. Šitų konferencijų metu yra kalbama apie hartijos principų įgyvendinimą ir apie jų privalomumą valstybės narės yra ECT e, pasirašusios ir taip pat kai kurios valstybės yra šio proceso stebėtojos. Kas yra energijos hartijos sutartis? Ji apima daugiau negu 50 valstybių narių ir vadovaujasi pagrindiniais principais, tai yra energetinių išteklių savarankiškumo principu, taip pat investicijų apsauga nediskriminuojant. Priekyboje energijos hartija vadovaujasi pasaulinės priekybos organizacijos principais ir šita hartija tiesiog turėjo papildyti pasaulinės priekybos organizacijos priekybos taisyklės. Taigi Šita hartijos sutartis taip pat numato ginčių sprendimo mechanizmus ir taip pat numato ir tam tikrus mm, energijos tranzito principus. Energetikos veiksmingumo protokolas taip pat yra priimtas Hartijos valstybių narių vardu ir e, žinoma yra šitas sutartis yra dokumentas, kuris leidžia palengvinti investicijas ir sutartiems čiaučioties šalims įgyvendinti energi, apsirūpinimo energijos šaltiniais e, principus. Hartija buvo atnaujinta 2012 metais prasidėjo šitas procesas sušaukus konferenciją Varšuvoje ir šita e, sutartis leido papildyti e, sutarties nuostatas ir energijos e, hartijos deklaracija buvo tas atraminis tekstas pasirašytas 21 metais. Po to buvo aptarinėjami naujosios hartijos elementai 13 metais, o 14 metais įvyko ketvirtasis dėrybų raundas, dalyvaujant visoms valstybėms narėms ir vienai nariai valstybė kandidačiai. kandidatai. Kokios galėtų būti potencialiai naujos šio proceso narės? Azijos ir Ramijo vandyno, vandyno regione, tai galėtų būti Indonezija, pasirašysi Hartijos dokumentą 2009 metais, ASEAN valstybės. Taip pat Kinija yra labai susidomėjusi ryšiais su Hartijos valstybėmis ir mes jau pasiekėme pakankamai daug pažangos santykiuose su Kinija. Taip pat mes bendradarbiaujame su uh, Tolimų rytų ir taip pat Šiaurės Afrikos valstybėse, kurios taip pat artinasi prie Hartijos Tai pasakytina ir apie kai kurias Lotynų Amerikos valstybės, kurios vadovaujasi laisvos rinkos ekonomikos principais, turiuomenyje Čilė, Kolumbija, Meksika, Peru. Afrikos žemynė didž... E, į pietus nuo Saharos, Mauritanija. Beje, kitos valstybės išreiškė tavo susidomėjimą - Nigerija, e, Nigeris, Mozambikas, Tanzanija, Angola. Taigi yra ir papildomų naujų gamintojų, kurie šliejasi prie mūsų hartijos. Kokiais principais vadovaujasi energetikos hartija? Priežasis įkurti hartiją buvo siekis apsirūpinti energijos saugiais e, šaltiniais ir taip pat supaprastinti E, energijos e, tiekimą, tačiau principas, nors ir patobulinus hartiją, išlieka tas pats. Svarbiausia užsitikrinti e, energijos šaltinius nepriklausomai nuo krizės ir taip pat užtikrinti investicijas į naujausias technologijas ir taip pat užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp investicijų galimybių ir įsipareigojimų. Taip pat labai svarbu siekti veiksmingesnio energetikos rinkos, kadangi regioninis bendradarbiavimas yra vienas iš esminių sėkmės raktų. Nė viena valstybė pasaulyje negali išlikti viena, nepriklausoma ir todėl visos problemos gali būti sprendžiamos iš vien. Todėl reikėtų ir toliau plėtoti regioninį bendradarbiavimą. Energijos veiksmingumo principų įgyvendinimas tampa labai svarbus, atsižvelgiant į klimato kaitą, atsižvelgiant į kitus iššūkius atsirandančius šioje srityje, todėl energijos veiksmingumas gali padėti įveikti šiuos iššūkius. Taip pat saugumo stiprinimas ir e, aplikos poveikio aplinkai švelninimas yra vienas iš tikslų. Be to, pagal sutartį yra numatytos įvairiausios priemonės e, arbitražai spręsti iškilusius ginčius. Tai galėtų būti tarpininkavimo, e, ginčių sprendimo neteisminiu keliu galimybė ir taip pat arbitražo galimybė. Ko siekime pastaruoju metu? Niderlandų vyriausybės raginimu mes ketiname parengti naują Hartijos deklaraciją, kuri turėtų būti pasirašoma kitų metų gegužės mėnesį Hagoje. sutarties šalys ir naujos valstybės pasirašė, parengė jau šitos deklaracijos teksto projektą. Ir mes jaučiame valstybių narių politinę paramą, taip pat visos ES mastu labai svarbu pasiekti, kad šita deklaracija būtų pasirašyta, kadangi pagrindinė priežastis, kodėl energetikos hartijos principai ir taisyklės turėtų būti plečiamos pasaulio mastu, tai yra didelė galimybė kurti bendrą energetikos rinką, besiremiant bendromis nuostatomis ir taisyklėmis energetikos srityje. Todėl pasaulio mastu mes turime skirti ypatingą dėmesį bendradarbiavimui, mūsų bendrų teisės principų įgyvendinimui, principų, kurie yra sukurti ES mastu ir jeigu valstybės narės pritars jiems, tai jos dar kartą turės įsipareigoti jų laikytis. Ir žinoma, to turės laikytis, tų principų laikytis ir taip pat energetikos įmonės, jėgainės visose valstybėse narėse. Dėkoju e, daktarui už pristatymą. Kolegos, dabar žodis jums, e, ponas Riubik. Norėčiau padėkoti, kadangi energetikos hartija ateityje ir toliau vaidins didžiulį vaidmenį bendradarbiaujant Todėl Europos parlamentas yra labai susidomėjęs sekti tolesnę įvykių raidą ir galvoti apie galimus pagerinimo variantus. Šiais laikais politiškai vertinant energetikos klausimai patenka į mūsų debatų centrą ir todėl mes turime skatinti šį bendradarbiavimą, norėčiau paklausti, ar jūs turite kokią nors nuomonę apie išorės veiksmų tarnybos, tą išorės politikos vaidmenį, kurį ji galėtų atlikti šiame kontekste. Uh, Dėkoju. Žinoma, energetinis saugumas, energijos kainos bus labai svarbus klausimas Europai per atinančius keletą metų, ypač jeigu mes norime atkurti pramonę Europoje ir tapti vėl konkurencingais pasaulinėje arenoje. Dėl to energetikos hartija bus irgi čia labai reikšminga. Kalbant apie Rusijos agresiją, palei mūsų rytų sienas, kokių padarinių tai galėtų turėti energetiniai hartijai ir ką būtų galima padaryti, kad būtų išspręstos tos problemos, kurios panašu, kad bus labai rimtos, ypač kalbant apie tiekimo saugumą ir taip pat tiekimo diversifikavimą ir tiekimo kaštus. Ačiū. May... Dėkoju. Prašau generalinio sekretoriaus į tos tu, trumpus klausimus atsakyti ir taip pat aš dar užduosiu klausimą dėl visų mūsų reglamentų atitikties vidaus energetikos rinkos, taip, kitų reglamentų suderinamumas su energetikos hartyje. Aš tikiuosi, kad tie dokumentai dera šimtų procentų, tačiau norėčiau sužinoti ir jūsų nuomonę, profes, kaip profesionalo nuomonę apie tai. Ir kitas klausimas - paramos energijos, energetinė, energiją gaminančioms energetikos, hart, energetikos hartijos valstybėms. Ukraina, Gruzija, tai yra šalis, kurios naudojasi energetinės hartijos sutartimi ir kartais to šaliai susiduria su sudėtingomis situacijomis išorės tiekėjų prasme. Mes bandome joms padėti, bandome jas priartinti prie mūsų politikos ir galbūt e, sutartie numatyti veiksmai leistų padėti išspręsti tą problemą. Ačiū. Jeigu klausimų daugiau nėra, tada pabandysiu dabar į visus juos ir atsakyti. Mūsų santykiai su komisija išreisės nutarimą yra darbiniai ir aš manau, kad klausimas yra labai savalaikis, nes, kaip minėjau, dabar kaip sėkis yra peržiūrimas energijos hartijos plėtros klausimas. E, energetikos hartija yra riboto, ribotos apriepties. Ir mes e, tikimės, kad e, atitinkamomis institucijomis vyks diskusijos ir kad Europos diplomatija prie to prisidės ir kad siūlymas prisijungti prie hartijos bus perduotas uh, per išorės veiksmų tarnybos įvairius kanalus. Tai yra labai svarbu ir tam tikrose srityse, ypač didžiojo dvidešimtuko rėmose, tai yra būtent ta vieta, galbūt, kur galima padaryti didžiausią įtaką. Ta turėtų patirti išorės veiksmų tarnyba. Dabar kalbant apie pramonės atkūrimą ir kokių padarinių turi santykiai su Rusija, rytiniai Europos daliai, tai tiesiogiai susiję ir su uh, paskutiniais dviem klausimais. Tai čia aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad Rusijos federacija taikė sutartį nuo 1994 metų iki 2009. 2009 metais Rusijos federacija pasitraukė nuo iš sutarties ir priežastys buvo, priežastys buvo kelios, o pati svarbiausia buvo ta, kad Rusijos vyriausybė 2003-2004 metais priemė sprendimus dėl Jukos įmonės turto konfiskavimo. Tai buvo laikoma kaip energijos hartijos sutarties pažeidimas. Vyko arbitražo teismas ir po daugiau nei dešimties metų galiausiai šią vasarą buvo primtas sprendimas ir Rusijos federacija buvo priversta dabar priversta mokėti Jukos e, kompensaciją. 50 milijardų dolerių. Tai yra didžiausias bet kada numatytas e, baudos mokėjimas pagal šią hartiją. Kol kas e, sprendimas nėra visiškai įsigaliojęs, nes dabar Rusijos federacija Olandijos teisme paprašė atidėti vykdyti tą sprendimą. Tačiau tai be jokios abejonės gali turėti įtakos energetiniam saugumui Europoje ateityje nes investuotojai gali paprašyti užšaldyti Rusijos vyriausybės e, valstybinių įmonių turtą. Ir dėl to gali čia atsirasti toks nestabilumo laikotarpis. Kalbant apie santykius su tranzito per Ukrainą saugumą ir pagrindinius uh, dujotiekius. Čia, man atrodo, energetikos hartijos reikšmė tikrai yra didelė. Bet čia problema ta, kad kaip 2006-2009 metais energetikos hartija yra kaip priemonė, kurią galime pasinaudoti, o vyriausybės jau pačios nusprendžia, ar naudosis tą priemonę ar ne. Ir dėl kažkokių tai priežasčių nei 2009, nei 2000 14 metais energetikos hartijos priemonėmis nebuvo tiesiogiai pasinaudota. Valstybės nusprendė politinių lygmenių susitarti ir nepanaudojo turimų teisinių priemonių numatytų hartijoje. Taigi mes tikime, kad jeigu energetikos hartija būtų panaudota 2009 metais, kuomet kilo tas e, ginčas ir jis buvo išspręstas politiniu lygmeniu, politiniu būdu. Mes manome, kad situacija dabar būtų kur kas saugesnė ir labiau prognozuojama, nes dabartinės krizės pagrindai ir buvo pakloti dar devintaisiais metais, kai kilo 2009 metų krizė Ukrainoje, dujų tiekimo krizė Ukrainoje. Dabar dėl atitikties energetikos hartijai jūsų teisės normų. Žinote, įvairūs teisininkai įvairiai mano, Pavyzdžiui, Rusijos federacijoje viešai kvestionuojama, kiek energetikos hartija dera su trečiojo energetikos paketu. Tačiau 2009 metų energetikos hartijos Rusija niekada oficialiai neužginčijo neužginčio to teisme. Todėl labai sunku būtų vienareikšmiškai atsakyti, ar energetikos hartija tam tikros trečio energetikos paketo pažeidžia ar ne. Reikėtų gal atlikti kitokią analizę sekretoriato vertinimu. Nežinau net kaip pasakyti, mes balansuojame ties pažeidimo riba tikriausiai. Pavyzdžiui, įgyvendindami infrastruktūros atskirimą nuo kitų operacijų, ypač kai a, infrastruktūra naudojasi trečiosios šalis. Tai ar to, tokiu atveju a, pažeidžiama energetikos hartija ar ne? Kyla klausimas dėl paramos, tam, kad būtų užtikrinamos a, užtikrinamas energetinis saugumas ir vakarų Balkanų šalių ir kitų. Na, Serbija ratifikavo, Jotkalnyje beveik toj ratifikuos. Todėl a, mūsų galva vienas svarbiausių, ko gero, energetinio saugumo elementų yra investicijos į poveikio klimatui mažinimą. Reikia tiesiog laikytis žaidimo taisyklių. Jeigu žaidimo taisyklės veikia, tai tada elgiamės pagal jas. Ir hartė pasirašysios valstybės narės turi jų laikytis. O jeigu atsiranda nenoras tą daryti ir ieškoma kažkokių mechanizmų, kaip tai padaryti, jie atrandami. Galima, aišku, surasti mechanizmus, kaip tokias pasirašiusiasias valstybės nubausti. Tačiau svarbiausias dalykas, kad visi turi įgyvendinti tas pačias taisyklės. Taip aš atsakyčiau, ponia pirmininkė, į jūsų klausimą. Serbijos prisijungimas prie energetikos hartijos, kaip ir Jotkalnijos, galų gale sudarys visą tokią bendrą sistemą, ir pakankamai didelėje Europos dalyje uh, turės įsigalioti tos pačios uh, sąlygos. 2015 metais Gruzė pirmininkau sekretoriatui ir tai suteiks e, galimybę Gruzijos partneriams visaverčiai išnaudoti ne tik energetikos bendrijos, bet taip pat ir energetikos hartijos teikiamus privalumus. Bet reikia a, tinkamai tai daryti. Ta turi tinkamai daryti tiek nacionalinės institucijos, tiek pati Europos komisija. Pirmininkas, ačiū. Ačiū generaliniam sekretoriatui dėja nedalyvauja mūsų komiteto dauguma narių, bet e, to dėka aš pats galėjau jums užduoti keletą klausimų, nes paprastai klausimų būna labai daug, o mes laiko visada turime mažai. Ir todėl uh, noriu pasidėkoti Jums, daktarė Rusnakai, už puikų pranešimą, o dabar keletą žodžių pasakysiu lenkų kalba, nes iš tiesų klausimas yra labai e, svarbus, Ir per pastarąsias dvi dienas mes gerai padirbėjome apskritai. Noriu atskirai padėkoti Lenkį, Lenkų kabinos vertėjams. Aš visada jūsų vertimo klausydamausi 18 kanalu. Ir nepaisant to, kad aš kartas nuo karto kalbu angliškai, bet visada klausausi jūsų vertimo 18 kanalu. Džiugu, kad mes nepažeidėme mums e, skirto laiko reglamento ir e, dabar 17 valandų. Net ir darbo tvarkės dalinis pakeitimas leido mums viską padaryti laiku. Todėl e, noriu dabar padėkoti visiems. Kitas mūsų posėdis bus jau po kalėdinių naujametinių atostogų ir tikiu, kad e, kolego, kolegos pasilgs vieni kitų, o dabar visiems gerų naujų metų.